procediamo ora alle dichiarazioni di voto invito Tęskime toliau, dabar bus e, balsų pasiaiškinimai ir norėčiau paraginti kitus parlamento narius, kurie neketina kalbėti, kiek manoma greičiau išeiti iš salės. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di dichiarazione. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Gavau labai daug prašymų dėl balsų pasiaiškinimo, tačiau mes galime dirbti tik tai iki 14 valandos 45 minučių, kad tarnybos galėtų pasirenkti posėdžių pradžiai nuo 15 valandos. E, ir po pasisakymų, balsų, balsų paaiškinimų e, tiems, kam, kas nebeturės galimybės pasisakyti, jie galės, noriu pasakyti, kad jie galės pateikti savo pasiaiškinimo raštu. Kas nenori dalyvauti šioje diskusijoje, prašyčiau, kiek man magryčiau šitį iš salės. Ponas Počiak, vieną minutę. Pane místo předsedo, já jsem přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde není to stanovisko bych rád podal. Já vítám eh, zbližování. Gerbiamas pirmininkė, žinau, kad nebus mano balsas išgirstas, bet vis tiek pasakysiu. Dėl Moldovos, suartėjimo su Moldovija, tai aš palaikiau e, tą iniciatyvą, kai tarp Čekijos ir Moldovos buvo to iniciatyva užmėgsta. Na, piliečiai remia šį suartėjimą ir kad, kaip jau sakiau diskusijų metu, E, diskusijų po pasirašytos asociacijos sutarties vizų panaikinimas, muitų tarifai yra labai svarbus klausimai. 150 milijonų papildomų eurų tai įneša į Moldovos biudžetą. Manau, kad labai teigiami yra šie pokyčiai Moldovai Man, ir dėl to norėčiau pasveikinti Moldovą su šia sėkme. Honorė Zambaski. Pana Zambaskis. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих усилията за подкрепа. Пирмininkė, kolegos, aš parėmiau paramos Moldovai idėją, nes man atrodo, kad ta parama yra būtina, labai teisinga yra padėti šiai valstybei. Regi komitetas mano, kad nebus neigiamo poveikio jokiai valstybei nariai, e, todėl Moldovos paramos klausimas yra politinis klausimas. Tai yra, čia yra eina kalba apie minimalius maisto produktų, minimalų maisto produktų importą. Be to, e, patvirtindami, šiam, patvirtindami šį eksportą, mes padėsime smulkiesiems e, Moldovos e, verslininkams, kurie ir taip kenčia dėl Rusijos embargo. Be to, mes negalime apleisti savo draugų tokiu svarbiu metu. Bulgarijoje yra didelį Moldov, Moldovų mažuma ir mes tikrai jų nepaliksime, nepleisime ir palaikysime jų pastangas priartėti prie ES ir net įstoti ją. Kolega Paspisi. Prašau įsijungti mikrofoną, sako pirmininkas. Změnu autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou. Gerbiamas pirmininkė, aš taip pat palaikau šios pokyčius ryšiuose su Moldova. Labai džiaugiuosi, kad buvo pritarta šiai paramai. Tai yra labai aiškus ženklas parodytas Moldovai. Ji nėra e, viena prieš Rusiją. Moldova yra ES partneriai, jį pagydauja ją būti, todėl ES labai teisingai elgesi atverdama savo rinką žemės ūkio produktams iš Moldovos taip yra teikiama Moldovai pagalba tam, kad jie ekonomiškai galėtų išgyventi. Ir be to taip prisideda prie to, kad būtų vykdoma nepriklausoma nuo Rusijos užsienio politika. Tai yra ne vien tik tai prekybos e, politikos aspektas, tai yra labai svarbus signalas žinia Moldovai. Mes e, remiame tokią šalį, kuri nori turėti laisvą ir nepriklausomą nuo Rusijos užsienio politiką. Todėl mes sveikiname tokį žingsnį ir tikiuosi, kad ateityje Moldova bus stiprus ES partneris. Ponas Keli. Pascal Gorish. Flakas uh, parts on disporok šarer. Uh, Aš dalyvavau šioje diskusijoje vakar ir vertinu ją labai teigiamai, taip pat kaip ir primtus sprendimus, balsavau už teikiamą pasiūlymą. 551 parlamentanais balsavo už, tai yra didelė balsų dauguma. Tikiuosi, kad e, šie balsavimo rezultatai suteiks vilties Moldovos žmonėms, ypač smulkiesiems ūkininkams priklausantiems nuo vaisių eksporto kuris dabar yra uždraustas į Rusiją dėl Putino politikos, todėl jiems reikia rasti naujų realizacijos rinkų ir mes šios vaisius iš jų nupirksime. Ta, tačiau vakar buvo pasakyta, kad norime parodyti, jog galime suteikti pagalbą kaimynams, kuomet jos jiems prireikia, kadangi artėja kalėdos, tai šis gestas, manau, yra pačiu laiku. Ačiū dabar pana Jar žodis. Pono Deprė pranešimas. Dabar ponui Jar suteikime žodį. Sorry. Micro, please. Prašau įsijungti mikrofoną, sako pirmininkas. Aš tai parašiau tai, gauti žodį ir man buvo patvirtinta, kad aš galiu kalbėti dėl prieš tai buvusios pranešimo ir dėl kai kurių kitų. Non ha nella lista che ho, però se vuole parlare, prego. Pirmininkas, bet jūsų nėra mano sąraše, na, bet kaip norite. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip visi šių rūmų nariai, mes pasisakome už visas priemonės, kurios stiprina Moldovos ir mm, suverenumą ir E, Basarabijos žmonių vakarų orientacija. Tačiau yra ir kitų dalykų susijusių ne vien su politika. Mes turime išplėstą bendrąją rinką. Ir, ir kurios tai teritorija, kuri plyti iki pat e, Padniestrės. Ir aš tikiuosi, kad e, tos, to regiono žmonės suvokia naudą E, kuria, kuria, e, kuria, kuria atveria e, tokios išsiplėtusios ekonominės ribos. Tačiau mes žinome, kad tai atneša ir problemų. Visur Europos rinkoje mes galime prekiauti nebūtinai priklausydami Europos Sąjungai kur mano paties šaly, šalis, e, vis dėlto e, taip pat tikėdamasi galėti toliau priekiauti laisvai su kitomis ES valstybėmis narėmis, manau, kad kol kas e, tik tai puoselėja tam tikras fantazijas. Ponas Jar, dėkoju, patė pirmininkė, aš pasinaudosiu progą, dar kartą pa, pa, norėdamas pagirti mūsų biudžeto projektą. 2014 metų padarytas korekcijas e, su ta sąlyga, kad patvirtinsime 15 metų biudžetą. Ir viena vertus tokia procedūra yra būtina, tačiau kita vertus jinai kelia ir pasipiktinimą, kadangi ES e, finansuojama ir iš solidžių šaltinių, iš e, valstybių narių indėlių ir iš PVM mokesčių ir dėl to tas korekcijas daryti yra būtina, tačiau mane piktina ir tas faktas, e, kad ne tik tai korektūros yra būtinos, bet ir pats faktas, kad valstybės narės dažnai užmiršta laiku e, mokėti savo indėlius, savo įnašus. Jis nuolat mus pasiekia informacija apie tai, kad jos vėluoja tuos įneš, įnašus mokėti. Dėkoju. Jums taip pat sukeimas žodis dėl E, taisomiojo biudžeto numeris 3, ponė Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu iš tiesų toliau sklandžiai tęsti. Aš norėčiau jūsų paprašyti, mes kalbame apie biudžet, 14 metų ir taip pat 15 metų biudžetus, tai yra 15 metų biudžetą patvirtinome su sąlyga, kad visi mes, ypač valstybės narė, susitelksime į tai, kad tos, e, ta masė neapmokėtų sąskaitų, kurios nuolat kaupėsi ne dėl to, kad parlamentas nuolat e, leidžia pinigus, o dėl to, kad mūsų valstybės narės e, nelaiku moka savo indėlius, įnašus, dėl to reikėtų, norėčiau kreiptis į valstybės narės, kad jos atsakingai žiūrėtų į šį uždavinį ir kad to, tie įnašai būtų mokami laiku. Uh, ir atitinkamai ir laiku ir pagal visas procedūras turėtų būti ir kompensuojamos tos e, e, nesumokėtos e, sumos, kurios buvo, turėtų būti mokamos iš valstybių narių įnašų. Pane Maletič, nuo 2010 metų kaupėsi neapmokėtų sąskaitų skaičius ir e, šiuo metu biudžeto padėtis yra tiesiog e, nepriimtina. Atsiskaitimų dėlsimas kenkia ES reputacijai ir būtent dėl šios priežasties aš pritariau dabartiniam pasiūlymui dėl teisamojo biudžeto ir kuriame numatyta 4,2 milijardai papildomų lėšų, iš kurių 2,4 milijardai bus skirti vystimosi fondui, kurio parama labai svarbi mūsų piliečiams. Ačiū. Dabar dėl ketvirto taisomojo biudžeto kalbės ponė Ruiz. Presidente. Bien, hablaré del tema del Mediterráneo tantas veces sea necesario hasta que podamos. Pone pirmininkė, jau ne kartą kartojau, kad e, ir sakysiu tą dar ne kartą, kol padėtis pagerės viduržėme jūros regione. Mm, 3224 e, migrantai e, žuvo bandydami per viduržmyrą patekti į Europos Sąjungą, tai parodo, kokia sudėtinga yra padėtis, turime išsiaiškinti šio reiškinio priežastis, numatyti galimybę legaliai migruoti Europos Sąjungą, vykdyti atitinkamus veiksmus kilmės šalyse, užkirsti kelią smurto ir prievartos naudojimui. Taip pat turime pasirūpinti tuo, kad migracija Europos Sąjunga vyktų laikantys žmogaus teisų ir jas gerbint turime galvoti globaliai ir veikti vietos lygių daugiau dėmesio skirti migracijos problemams ES pasienio regionus ir, manau, būtina pasitikti visą apimantį požiūrį. Pono Jarui žodis dabar. Labai ačiū. Noriu dar kad atkreipti dėmesį į tai, kad e, turime 2014 metų biudžetą ką tik patvirtinę ir 15 metų biudžete mes e, nusprendėme E, imtis priemonių prieš e, mokumo e, sutrikimus ir noriu pasidžiaugti tuo, kad perkeldami lėšas mes sugebėjome išsaugoti ES mokumą, tikrai būtume labai apsijuokę visuomenės akise, nes visuomet kalbame apie naujas investicijų programas, o tuo pačiu metu negalime apmokėti susikaupusių sąskaitų Galiu tik vieną pavyzdį pateikti, koks gražus būtų pasaulis, jeigu valstybės narės laiku mokėtų savo įmokas į ES biudžetą. Biudžeto pajamos šiek tiek sumažėjo dėl sumažėjimo bendrų nacionalinių pajamų, bendro vidaus produkto, dėl to, kad pajamos iš plėtinės vertės mokesčių sumažėjo, tačiau padidėjo pajamos iš įvairių baudų, taigi dar kartą raginu valstybės narės laiku mokėti savo įmokas į ES biudžetą. Dabar pereikime prie taisomojo penktojo biudžeto projekto žodis panašoltis. Non c'è la parola onorevole Begin. Ponas Šolčio nėra žodis. Non c'è la parola onorevole Moretti. Ponui Moretti. Grazie, signor. Pone. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant sustarimo dėl 2015 metų biudžeto mes negalime būti patenkinti, nes parlamentas vis dėlto pritaręs savo atsako, iš savo atsakomybės jausmo e, tam, kas ten yra išyta, vis dėlto mūsų pranešėjai ir pirmininkaujantis e, Italijos atstovai dėjo didelės pastangas, tačiau nebus pakankamai tų lėšų, e, lėšų nepakaks. Taryba akivaizdu vėl tapo nacionalinių institucijų ir nacionalinių valstybių e, spaudimo aukomis, ypač didžiųjų valstybių ir, pavyzdžiui, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, kalbant apie uh, E, tą biudžetą, reikia, pažiūrėjau, Horizontas 2020, Erasmus e, ir panašioms programoms e, pinigų nebus pakankamai. Mums reikia per artimiausius metus pagalvoti apie biudžeto starimo procedūros peržiūrą, kadangi jinai turi, ta procedūra turi daugybę įvairių spragų. Dėkoju. Pone Maletič žodis. 2014 metų tai sumas penktasis projektas, kuriame 46,9 milijardai eurų buvo numatyti. Tai milijonai, milijonai eurų paramai Kroatijai, Austrijai, Slovenijai, sprendžia problemas susijusios su gaivalinėmis nelaimėmis vien tik tai potviniai Kroatijoje privertė labai daug žmonių išvykti iš savo gyvenamojo vietų ir e, nuostolis siekia 291 milijoną eurų. <clears throat> Taigi numatytos lėšos skirtos paramai jų nepakaks tam, kad būtų galima atlyginti patirtą žalą. Reikia iškoti papildomų lėšų. Ponai Blenkovičiu žodis. Ponas Plenkovič. Slovenijoje, Hrvatskui. Gamtinių nelaimių banga nusiaubė Kroatiją, Sloveniją, Graikiją ir padarė labai didelės žalos infrastruktūrai. Ši žala Žalos patyrė tiek viešasis sektorius, tiek privatus asmenys solidarumo fondo lėšomis buvo bandoma spręsti šių minėtų šalių problemas. Tai labai svarbu pabrėžti, kad taisomojo biudžeto lėšomis būtų galima atlyginti nuostolius ir taip padėti Kroatijai. 8,6 milijonai eurų buvo skirti ir šiomis lėšomis e, bus tengiamasi padėti labiausiai nukentėjusiems Kroatijos regionams. Ačiū, pana pirmininkė. Visuomet, kai susidurime su gamtos nelaivėmis, visuomet stengiamasi išleisti kitų pinigus, e, e, nepatiriant jokių sąnaudų. Noriu pasakyti kolegoms, jeigu jūs sujaudina tokios e, nelaimės, tai jūs paprasčiausiai teikite paramą iš savo kišenės, o ne iš jūsų rinkėjų. Pavyzdžiui, gegužės mėnesį, kuomet rytų Slovenija nukentėjo nuo potvinių. Aš kartu su kolegomis pats e, stengiausi, nuvykau ir dirbau tam, kad e, būtų galima atstatyti, e, padėti žmonėms. Taigi galima savo paties rankomis tam tikrus darbus nuveikti, jaustis daug geriau, galiu jums tą tikrai patvirtinti. Pirmininkas. Nebeleisiu daugiau užduoti jokių papildomų klausimų, nes tai nėra diskusija, čia tik tai yra pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Dabar septintas teisimas projektas, dėprė pranešimas ponai Nikovui žodis. Gerbiamas pirmininkė, po potvinių Bulgarijoje 14 metais labai daug miestų ir kaimų buvo sunaikintų netgi daugybė dešimčių žuvusiųjų buvo, daugybė infrastruktūrų buvo sugriauta, dešimtis tūkstančių žmonių be namų atsidūrė. Mes esame Europos institucijų atstovai, mes turime padėti žmonėms sugrįžti į normalų gyvenimą. Būtent todėl e, manau, kad reikia padėti vietos savivaldybėms, tams, kad būtų įvertinti nuostoliai. E, E, esu gavęs iš daugybės savivaldybių e, duomenų apie žalą ir juos perdaviau nacionalinėms valdžios, valdžios institucijoms. Reikia padėti tiems regionams, kurie, nukentėjusiems regionams, kuriuose gyvena daugiau nei 3,3 milijono bulgarų. Ponas Dumbeski, e, Mėly kolegos, aš parėmiau taisomojo biudžeto projektą e, tam, kad būtų panaudotos lėšos iš solidarumo fondo. Tačiau manau, kad ta parama Bulgarijai yra nepakankama, neteisinga, e, kad valstybė narė patirianti daugiau nei 3,13 milijonų eurų žalą gauna tik tai 0,6 milijonų paramos. Ko gero, yra tokių, kaip dabar suprasti, kai e, e, nukentėjusi šalis gauna šešis kartus e, mažiau pagalbos, negu kad, pavyzdžiui, mažiau nukentėjusios šalis ir visiškai netgi ne ES šalis narės, tokios kaip Serbija. Aš manau, kad diskriminuojamos yra labiau e, nukentėjusios šalis. E, Ar jūs manote, kad 10,6 milijonai eurų pakankami e, daugiau nei 10 milijardų eurų žalos atlyginti? Aš kalbu apie šiaurės rytų Bulgarijos regioną, kuris yra vienas iš skurdžiausių ES regionų. Dabar skurdžiausiai gyvenantis yra paliekami likimo valiai, niekas jiems nepadeda ir tai nėra solidarumas. Pone Maletič. Do 80 milijuna eura, kako bi se pomoglo 80 milijonų eurų yra numatyta Kroatijai, Serbijai ir Bulgarijai e, pagalbos e, po šių metų gegužės mėnesio e, potvinių. Šies lėšos, lėšos labai svarbios žalai padengti. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad būtina yra atlikti ir prevencinį darbą. Reikia prevencinių veiksmų imtis prieš potvenius, kurie vis dažniau nutinka Europoje. Taigi galbūt galima būtų panaudoti daugiau lėšų iš, iš investicijų banko, iš kitų e, šaltinių tam, kad ateityje būtų užkertamas kelias tokioms katastrofams ir kad būtų prevenciniai veiksmai aktyvesni vykdomi. Ponui Plenkovis žodis. Ačiū, pirmininkė septintasis patais, pataisomojo biudžeto projektas yra labai svarbus, nes Būtent e, jo dėka Kroatija iš solidarumo e, fondo lėšų e, bus skiriamos sumos nukentėjusiems regionams. Tūkstančiai, šimtai tūkstančių piliečių ES dėl to nukentėjo. Mūsų šalyje taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje tie potviniai vyko taipogi. 300 milijonų žala buvo įvertinta. Kroatijai bus skirta maždaug 9 milijonai e, eurų paramos už tuos potvinius ir e, iš viso apie 16 milijonų eurų bus skiriama Kroatijai. Manau, kad tos lėšos padės tiek Kroatijai, tiek visoms kitoms šalims, kurios buvo skaudžiai palėtus tos, tos katastrofos. Ponas Pikula bile razlog kreiranja fonda solidarnosti europske unije te želim zahvaliti svim građanima i institucijama ačiū vicepirmininke Būtent dėl tokių nelaimių buvo sukurtas solidarumo fondas. Aš norėčiau padėkoti kad jis, už tai, kad jis buvo sukurtas. Tačiau dabar skiriamos e, sumos tikrai nepatenkina realių poreikių. Tik tai tiek, kad tai atitinka solidarumo principus. Tačiau, ko gero, reikėtų e, prevenciją aktyvesnę vykdyti potvinių, nes dabartinė sistema yra pasenusi. Pagal dabar e, galiuojančias direktyvas iki 20 metų Kroatija daugiau nei 40 milijardų kūnų turės e, investuoti ir tai yra maždaug pusė mūsų šalies biudžeto. Šiais metais e, nuostoliai siekia 300 milijonų. E, tai dabar kyla klausimas, e, iš kur tų lėšų gauti. Tikiuosi, kad ES per solidarumo ir kitus fondus geriau padės atremti tuos iššūkius nukėtėjusiams šalims. Aš balsavau už šį pranešimą. Nepaisant to, kad pritariu savo frakcijai dėl taisomojo biudžeto 14 metams projekto ir dėl 2015 metų biudžeto. Prašoma finansinės drausmės laikytis tų šalių, kurios leidžia tuos pinigus, kurių neturi. Aš esu Kroatijos parlamentarė, puikiai žinau, kokia situacija šioje šalyje. E, didelę teritorijos dalį pati, palėtė potviniai, daugybė piliečių prarado savo namus. Ir dabar jie gyvena labai problematinėje situacijoje. Jiems atrodo, kad mūsų diskusijos yra pernelyg abstrakčios ir nekonkrečios. Ir jiems kyla klausimas, kada bus e, sumokėtos tos lėšos ir tik tai taip bus atkurtas jų orumas. Dėkoju. Dabar naujasis Europos Sąjungos bendro biudžeto projektas. Pono Šoltės nėra, tada ponas Mūdy. Pone Mūdy. Thank you, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Spalio mėnesį mano kolegos iš liberistų partijos ir aš balsavome e, dėl to, kad ES pasirūpintų daugiau lėšų ir mes matome, E, kokios e, pamatėme, e, patyrėme tikrai nuostabių, nuostabių įvykių, kaip, pavyzdžiui, zondo nusileidimas Marse ir panašiai. Ir taip, taip pat įspūdingas reiškinys buvo ir didžiulis lėšų sumažinimas, ypač palietęs mažasias vidutinės įmonės, važiuoju, mano regione. Ir Ir mes dėja e, keliaudami čia į Strasbūrą, kuris yra gražus miestas ir priiminėdami tokius sprendimus, mes nepadedame savo piliečiams ir mažosiams įmonėms. Ir aš e, tikiuosi, kad būsimasis biudžetas, 15 metų biudžetas, dėl to nuveiks tai geresnį darbą. Ir džiugu, kad mes jį patvirtinome. Dėkoju pono Lūnės nematau, taip pat ponios Gil nematau, todėl poniai Morėti suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant šio biudžeto patvirtinimo, aš manau, kad e, dar galėjome daugiau padaryti Turėtume prisiminti socialistų frakcijos pastangas šiek tiek pakeisti ir pagerinti šį biudžetą, tačiau susidūrėme su e, tarybos e, pasipriešinimu, kadangi jai spaudimą darė, pažiūrėjau, e, Anglija, Vokietija, Prancūzija, tačiau vis dėlto mums pavyko šitą pasiekti. Kalbant apie svarbių programų, tokių kaip Horizontas 2020 ar Erasmus programa tolesnį e, įgyvendinimą. Tačiau labai svarbu, kad mes ir toliau dėtume pastangas siektami e, e, visą biudžeto sudarimo ir patvirtinimo procedūrą paver, pakoreguoti ir įvykdyti tikrą jos reformą. Dėkoju. Pone principių ho comunque votato a favore della relazione perché la crescita. aš balsavau už šį pranešimą nes padidinus asignavimus įsipareigojimams sukaupsime daugiau lėšų, kad galėtume finansuoti Europą 2020 ir uh, uh, horizonto programos prioritetus. Uh, Erasmus Plus kitos programos gali būti naudingos, skatinant smulkų į verslą, tai bus investicijos į Europos ir jos piliečių ateitį, į kovą su nedarbu, turint omenyje, kad vis dar labai daug jaunų žmonių neturi darbo. 2014 metų taisomajame biudžete numatoma galimybė užtikrinti ES veiksmų testinumą, įgyvendinant arba pratesiant pradėtus projektus, pavyzdžiui, Sardinijoje, kur yra finansuojamas milijoninės vertės projektas. Pons Balco dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jobik partija, jos atstovai Europos parlamente balsavo prieš 2015 metų taisomai biudžetą, nes jame kartojami tie patys neoliberalūs principai, kuriais buvo naudojamasi praeitie. Parlamento dauguma atmetė visus mūsų pateikim, pakeitimus, siekiant pakeisti tą neoliberalę biudžeto tvirtimo kryptį. Labai svarbus bus naujosios daugiametės nacinės programos e, laikotarpis ir 4,5 procentais sumažimas bendras biudžetas ir 8,8 procentais anglaudos fondas. Tai reiškia, e, kad e, atskiri skirtumai, tai yra skirtumai tarp atskirų ES regionų tik didės. Daug gražių žodžių kalbėjome apie ekonomikos gaivinimą, apie uh, atsinaujinimo, tačiau skaičiai sako visai ką kitą. Pone Maletič. Ačiū susitarimas dėl 2015 metų biudžeto nusipelno paramos, nes būtina užtikrinti pradėtų programų įgyvendinimą. Bet to turime spręsti neapmokėtų sąskaitų problemą, tikimės iš visų ES institucijų pastangų sprendžiant šią sudėtingą problemą. 140 milijardų eurų. Tiek mums trūksta lėšų, siekiant užpildyti, tinkamai įgyvendinti pradėtas programas. <clears throat> Turime nepamiršti kad e, vien apmokėti neapmokėtas sąskaitas nepakanka, turime atitinkamai valdyti ir administruoti atitinkamų biudžeto lėšas. Ponas Korbel, labai ačiū. Kiekvienais metais atskiros valstybės narės išleidžia <clears throat> vis daugiau ES biudžeto lėšų, tačiau visiškai netkreipia dėmesio į tokių lėšų panaudojimo prasme. Manau, kad turime tam skirti daugiau dėmesio <clears throat> įsisavinant ES biudžetą, ypač nu, atkreipdami dėmesį į tai, kaip, kokiu mastu ES biudžeto lėšos tinkamai įtakoja tam tikrus procesus valstybėse narėse. Todėl manau, kad e, būtent e, <clears throat> geriausias pavyzdys e, tai yra vystimosi programoms skirtos ES lėšos, kurios yra panaudojamos kartu su valstybių narių lėšomis. Ir tokių pavyzdžių labai daug yra iš Junktinės karalystės. Pone Harkin dabar kalbės. Ačiū. Balsavau už 2015 metų biudžetą, kaip ir daugumą parlamento narių. Norėjau, kad jis būtų didesnis, tačiau turime pamiršti, kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Balsavau prieš ketvirtąjį pakeitimą, kurio nebuvo siūloma padidinti dabartinius asignavimus, e, padidinant e, didžiausias e, BNP turinčias valstybių narių įmokas, <clears throat> tačiau Junktinė karalystė yra viena iš tokių, tačiau mes negalime leisti savo didinti įmokas ES biudžetą. Taip pat balsavau prieš penktąjį pakeitimą, nes mums reikia, e, kuriame e, raginama didinti parmą valstybėms narėms. Mes tą jau dabar darome per Sanglaudos fondą, per Horizontas 2020 kitas programas ir manau, kad mes galėtume šių fondų finansavimą netgi sumažinti. Kaip dauguma kalbėtojų minėjo, turime atkreipti dėmesį į lėšų panaudojimo veiksmingumą, užuot nuolat prašydami iš piliečių dėti dar daugiau pastangų, nes dabartinėmis aplinkybėmis paprasčiausiai tai nėra įmanoma. Pirmininkas, dabar pereikime prie rezoliucijos dėl ES vidaus saugumo strategijos. Poniai Ferrari suteiksime žodį. l'europa ha il dovere di compiere ogni sforzo possibile per assicurare ai suoi cittadini. europa turi dėti visas įmanomas pastangas tam kad būtų kaip įmanoma daugiau saugumo suteikta šiems piliečiams tiksliau jos piliečiams. Mūsų visuomenėse yra daugybė su saugumu susijusių iššūkių. Aš labai vertinu ES pastangas tam, kad jie būtų atremti. Tačiau nepaisant to, turime pasmerkti tą beaugantį reiškinį mūsų žemynę. Tai yra korupcija. Daugybė nusikaltelių, mafijos grupuočių vis išvysta dienos šviesą. Taigi reikia visiems susitelkti ir bendrų požiūrį remtis tam, kad kovotume su šiais reiškiniais. Turime imtis visų įmanomų teisėkuros priemonių. Pirmiausia, reikėtų konfiskuoti iš nusikaltimų gautas pajamas, taip pat e, reikėtų vieningai pasmerkti organizuotą nusikalstamumą. Taip galėtume veiksmingesnių rezultatų gauti. Dabar ponui Kiničiai žodis. Poniai tiksliau. Ačiū pirmininkė Rezoliucijoje kalbama apie laisvę, saugumą ir teisingumą. Tai yra tikslai, kurių mes turime siekti kartu. Turime užtikrinti, kad pagrindinės teisės, kurių beje nebuvo paisoma praeitėje, būtų nulatos e, gerai apsaugotos. Anksčiau mes neturėjome aiškios strategijos O dabar mūsų strategija turėtų būti aiški ir veiksminga. Todėl mes nekantriai laukiame komisijos komunikato dėl naujos vidaus saugumo strategijos. Šioje rezoliucijoje yra paminėti tam tikrai principai, kurie mums rūpi. Pavyzdžiui, tokiuose srityse, kaip kova su priekyba žmonėmis, organizuotų nusikalstumumu ir korupcija. Kovoti su šiais reiškiniais reikia glaudžiau bendradarbiaujant. Mes besnaris Europos Sąjunga turėtų uh, daryti daugiau tam, kad apsaugotume bendrus savo interesus ir keistumėmės informaciją, užtikrinant ir duomenų apsaugos direktyvoje numatytus reikalavimus. Dėl visų šių priežasčių aš pritariau šią rezoliucijai. Ponios Dots nematau salėje. Taigi dabar galime perėti prie rezoliucijos dėl Palestinos valstybingumo ponia Forensa. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, šiandien yra itin svarbi diena Europos parlamente. Ir mes tikimės, kad e, šiandien mes galėsime atsisukti palestiniečių e, link ir kad galėsime pradėti siekti taikos ir teisingumo abiems tautoms. 135 valstybės jau pripažino Palestinos valstybę. Ir aš norėčiau paraginti visus kolegas e, Europos parlamente apsilankyti Palestinoje, tam, kad jie galėtų savo akimis pamatyti, kaip karas nuniokojo šį regioną karas, kurį vykdo Izraelis. Palestina visuomet ragino ES atlikti tarpininko vaidmenį skirtingai nuo jungtinių tautų. Ir aš manau, kad ši rezoliucija yra žingsnis teisinga linkme. Manau, kad iš tikrųjų nuo šios rezoliucijos daug kas turėtų pasikeisti, nes Europos parlamentas ir visa ES turėtų pagaliau pradėti realiai siekti taikos abiems tautoms. Dėkuoju toliau, ponė Valina. Nėra ponios Valinės salėje. Gerai, tuomet ponė Anderson. Ar jie yra salėje? Ačiū. Aš balsavau už šią bendrą rezoliuciją, nes manau, kad tai yra teisingas žingsnis teisinga linkme. Palestinos valstybės, tautos ir sienų pripažinimas yra dalykas, kurį jau seniai turėjome padaryti, tai laikydamėsi tarptautinių įsipareigojimų. Tai yra žingsnis taikos link. Tokias valstybės narės kaip Airija turėtų dabar pripažinti e, Palestinos valstybę ir taip pat turėtų saugoti Palestinos valstybingumą 1967 metų sienose. Jungtinių tautų rezoliucijoje da, buvo taip pat, buvo taip pat patvirtinta ir buvo, ta rezoliucija buvo pažymėta ir patvirtinta Airijos parlamente. Jau 66 metus palestiniečiai siekia savo, sukurti savo valstybę. Šinfeinas ragina visus uh, siekti dviejų valstybių sprendimo įgyventimo, todėl reikia sugriauti vi, visus naujus, naujas nausėdijas ir daryti viską, kad būtų siekiama taikos. Dėkuoju. Ponas Karti, aš su kolegomis pritariau rezoliucijai dėl Palestinos valstybingumo. Manau, tai yra labai sveikintinas pirmas parlamento žengtas žingsnis, tačiau Europos parlamentas, Europa ir valstybės narės turi daug daugiau dar padaryti, kad e, galėtų paremti palestiniečius ir užtikrinti, kad Palestinos valstybė nebus tik pripažinta, bet ir taps tikra, tvirta, veikiančia valstybė. Matome e, šią vasarą e, pasibaisėtiniai išpoliai iš Izraelio pusės vyko e, gazos gyventojų atžvilgių valstybės narės visa Europa turi užtikrinti, kad tokie išpoliai nebepasikartotų. Mes kaip bendruomenės, kaip tautos turime uh, E, pasipriešinti Izraelio veiksmams, nes tai prieštarauja tarptautiniai teisai. Manau, kad šiandieną žengėme pirmą žingsnį, kuris yra tik labai mažas žingsnelis ir dar daug, daug ką reikia padaryti. Ačiū pirmininkė. Dabar Sebastija. Ačiū. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Šita rezoliucija nėra tobula. Pavyzdžiui, nėra e, pasmerkta, kad Izraelis nuolatos pažydžia tarptautinius įsipareigojimus, bet mes tikrai su dideliu entuzijazmu balsavome, nes be jokių sąlygų šita rezoliucija e, pripažįsta šio parlamento valią, taigi ir europiečių valią palaikyti Palestinos valstybės įkūrimą. Taip pat rezoliucija pripažįsta poreikį ir teisę Palestinos valsty, e, tautos sukurti tose teritorijose modernę valstybę, pripažintą valstybę ir šitaip užtikrinti savo tautos ateitį ir socialinį teisingumą. Be to, Europa vėl stoja į pirmasias eiles taikos procese, kur jau senai mūsų balsas buvo negirdimas ir pats laikas grįžti į šitą kovą. Ačiū. Štoidrova. Šoidrova, atsiprašau. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, kad suteikėte man žodį. E, noriu paaiškinti, kodėl negalėjau pritarti rezoliucijai dėl Palestinos valstybės pripažinimo. Palestinos valstybės pripažinimas – būtų pakeidautinas tik tai, e, jeigu tai būtų dviejų šalių susitarimo dalykas - Izraelio ir Palestinos susitarimo išdava. Tai būtų taikos proceso išdava. Rezoliucija, kuri buvo patvirtinta, nėra aiškiai suformuluota, ją galima įvairiai interpretuoti. Dėl to kyla e, daug pavojų, ypač e, šiuo metu, kai Izraelija vyksta rinkimų kampanija. Dėl šių priežasčių aš negalėjau pritarti rezoliucijai. Beserė Besterečia, prašom. Jūs nėra? Jo ponios Beserė Besterečia nėra, ponas Škripek. Ačiū, pirmininkė. Mes balsavome šiandien dėl Palestinos valstybės pripažinimo. Aš manau, kad dviejų valstybių sprendimas būtų vienas iš sprendimų, bet balsavau prieš šią rezoliuciją dėl e, šių priežasčių. Pirmiausiai, jeigu būčiau paremęs šią rezoliuciją, tokių žingsnių būtų pažeistas 95 metų e, Oslo sustarimo 16 straipsnio 7 punkto pažeidimas. Uh, E, reikia e, kalbėti apie nuolatinio statuso dėrybas. ES pasirašė šį susitarimą, bet mes dabar galime kvestionuoti e, tą pasirašymą. Be to, Palestinos valstybės pripažinimas su dabartinė vyriausybė reikštų, kad de facto būtų pripažinta teroristinė Hamas vyriausybė, kuri vadovauja Palestinai šiuo metu. Be to, Girdime, kad dėl procedūrinių priežasčių po 13 metų ES turi apsispręsti dėl to, ar Hamas bus išbrauktas iš teroristinių organizacijų sąrašų pareiškime e, sakoma, kad iš principo siūloma pripažinti Palestinos valstybę, bet iš tikrųjų tai bus de facto pripažinimas ir tiek Izraeliui, tiek Palestinai tai bus žingsnis atgal. Toliau Šoltas. Ačiū pirmininkė už teiktą žodį. Europos Sąjunga per visą savo istoriją rėmė Palestinos ir Izraelio konflikto taikų sprendimą. Ieškoma buvo geriausio sprendimo, kuris nutrauktų kasdien matomą e, smurtą. To reikalaujama jau keletą dešimtmečių. Dar 2012 metais Europos parlamentas patvirtinto rezoliuciją, pagal kurią taikus dialogas yra vienintelis kelias, kuris E, leistų užtikrinti ilgalaikį konflikto sprendimą. Šiandieną girdime, kad yra pasisakoma prieš e, Palestinos kaip nepriklausomos valstybės pripažinimą. E, bet jeigu tas pripažinimas būtų kliūtis taikai, tai jau iš tikrųjų taika būtų seniai užtikrinta. 21 amžiuje manau, kad dabartinis žingsnis yra vienintelis žingsnis, kuris leis taikiai išspręsti konfliktą. Ačiū. Pone Harkin. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas šiandieną didelę daugumą, e, tik tai 84 prieš, pripa, e, pasavo rezoliuciją dėl pripažinimo Palestinos vyriausybės. Taip pat ir e, Airijos parlamentų šita rezoliucija bus svarbi. Pagaliau šitas parlamentas išreiškė nuomonę ir pripažino daug labai svarbių dalykų susijusių šio klausimu. Ir EPP, ir socialistai, ECR, liberalai, žalieji, dauguma e, pasiekė šitą susitarimą. Žinoma, tai yra e, toks kompromisas e, susitarimas ir tai yra žingsnis į priekį, tai yra simbolinis žingsnis, bet taip mes pasisakome, kad parlamentas yra už Palestinos valstybės E, pripažinimą ir pagal 67 metų sienas dviejų valstybių sukūrimą. Matome situaciją, matome, kaip Izraelis toliau kūrė e, gyvenvietės, Izraeliu reikia saugumo, Palestinai reikia savo valstybės ir savo sienų. Tikiuosi, kad šiandieninė rezoliucija prisidės prie to, kad tame regione įsivyrautų nors šiek tiek daugiau taikos. Nematau pono Auken, todėl žodis ponui Pikola. zajedničku rezoliuciju europskog parlamenta bendra europos parlamento rezoliucija dėl palestinos valstybingumo pripažinimo yra istorinio proceso pradžia ir nereikėtų jos surelatyvinti. Ši rezoliucija yra puikus kompromisas tarp pagrindinių politinių frakcijų kurios pritarė pagrindiniai minčiai, bet nesutarė dėl to, kaip įspręsti šią problemą. Konfliktas toje pasaulio dalyje šiais metais labai stipriai buvo įsiplieskęs iš naujo. Tai nėra Tai, tai yra geras būdas ieškoti sprendimo. Pacituosiu Izraelio politiką, kuris sako, kad Izraelis neturėtų e, dėti pastangų ieškoti tinkamo partnerio. Tinkamos, tikimės, kad Izraelio atstovai pripažins šią rezoliuciją, kurią priėmė Europos parlamentas ir pradės bendradarbiauti ir leisis į taikos dėrybas. Ačiū. E, Pane Boilan, džiaugiuosi, kad balsavau už šį dokumentą. Tai yra teisingas žingsnis link palesnos valstybingumo ir tokia rezoliucija kaip ši e, yra ES jėga palaikyti e, palesnos valstybingumą. Airija prisidėjo prie šito judėjimo ir patvirtino šimtą Svin dokumentą, kuriame yra kalbama apie Palestinos teisę e, apsispręsti ir įkurti valstybę. Izraelis gazoje vykdo baisų karą ir vakarų krante, kuria toliau naujasidžių e, gyvenvietės. Labai svarbu, kad tokioje situacijoje tartutinė bendruomenė palaikytų Palestinos valstybingumą. Ši rezoliucija turi būti stiprus signalas kad Palestinos valstybingumas yra labai svarbus taikos procesui. Ačiū. Honorevole Zani. Zani. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, bár... Ačiū, pirmininkė. Nėra abejonės, kad ši rezoliucija buvo priimta didžiają daugumą Europos parlamente, bet uh, tokie parlamentarai, kurie mm, susilaikė, irgi turi turėti žodį. E, aš susilaikiau balsuodamas, nes norėjau parodyti, kad šioje rezoliucijoje yra punktų, kurie man yra, nepripa, ne, mm, man, man yra netenkinantis. Manau, labai svarbu, kad ES turi, vaidintų e, tvirtesnį vaidmenį skatindama e, dėrybas dėl dviejų valstybių sprendimo ir ilgalaikės taikos. Manau, kad vyriausios e, galiotinės mogerinį pastangas turėtumėm remti. Žinoma, reikės laiko ir bendradarbiavimas tarp Europos parlamento, kitų institucijų, valstybių narių irgi jam irgi dar, yra, dar reikia laiko. Palestinos valstybingumo pripažinimas, vienašariškas pripažinimas, mano nuomonė, būtų žingsnis atgal taikos procese, todėl manau, kad e, toks pripažinimas yra tik tai priemonė, tai nėra e, žingsnis, kurio pasiekiamas tikslas. Ačiū. Simona, super. Ar girdite? Gerai, gerbimi kolegos. Labai daug kas iš mūsų e, stengiasi atidėti balsavimą ir konservatoriai, ir euroseptikai norėjo, kad Europos parlamentas nieko nepasakytų. Ir ne, Europa bent jau vieną kartą žino, kokią poziciją užima. Mes pasisakome už taiką. Be abejo, šioje rezoliucijoje yra tai šiokių tokių spragų. Mes, pavyzdžiui, manome, kad Izraelio vykdoma kolonizacija yra viena iš tai, e, kliūčių taikai siekti ir mes pasisakome prieš ją. Aš tikiuosi, kad jungtinės tautos, o jį uh, uh, turi uh, pareikšti savo nuomonę, kad dėl to, kad nusidijos būtų sustabdytos iki 2016 metų. Ir mes turime paraginti kitas e, e, nacionalinius parlamentus e, taip pat pareikalauti, kad būtų pripažinta valst, Palestinos valstybė. Kai keli parlamentai praeitą savaitę tą jau padarė. Ir mes stovėsime šalia palestiniečių. Nepam, nepamirškime, kad vilties ženklai siunčiami yra iš Europos Palestinos link ir Palestina jų laukia jau ilgą laiką. Gil. Ačiū. UKIP partija pasisako už dviejų valstybių sprendimą. Ir aš asmeniškai manau, kad jei Palestinos valstybė būtų pripažinta tuo metu tarptautiniai bendruomeniai, e, įgyvendinti dviejų valstybių sprendimą būtų lengviau. Esu įsitikinęs, kad vieną dieną Palestinos valstybė bus pripažinta. Šiandien mes balsavome, ragindami komisiją veikti. Bet aš nepas, nepasitikiu komisiją. Tiesiog pažvelgite, pažvelgite į tai, ką pavirto uh, ES susikėšimas e, Ukrainoje, Libijoje ir buvusioje Jugoslavijos uh, teritorijoje. ES destabilizuoja pasaulį ir todėl aš nenoriu ir negaliu jos skatinti. Ir negalima net abejoti, kad valstybės pripažinimas viena per kitaip yra susijęs su pačia valstybingumo salė, e, savoka. Kai kas paklausė komisijos nario, dėl to galima būtų pripažinti Somalį, e, Somaliui lendą. Ir e, komisija pasakė, kad ji mano, kad tai būtų neįmanoma. Ir aš tikiuosi, kad ES supras, kad ji taip pat negali elgti, elgtis li, taip, lik ji būtų valstybė. Ponas Ždechovski. Ačiū, panė pirmininkė, ir dėkuoju Jums ir už tai, kad Jūs teisingai ištarėte mano pavardę. Aš iš karto pasakiau, kad negalėsiu balsuoti už šią rezoliuciją, nes e, jos sektas yra man nepriimtinas. Manau, kad šiandien Europos parlamentas patvirtina neteisingą dokumentą. Tai, ką šiandien išgirdome per diskusiją, buvo tikras antisemitizmas, pasisakymas prieš Izraelį. Ir dėl to taikos regione mes dar ilgai nematysime. Demes Maker. Dėkoju. Aš pasisakiau už šią rezoliuciją dėl dviejų priežasčių. Kai mes kalbame apie Palestiną, Palestinos valstybę, suprantame, kad e, net pasakyti Palestinos valstybė nėra lengva. Klausimas yra labai sudėtingas, negalima jo traktuoti juodai ar baltai. Demokratija, teisė į tautos teisę į apsisprendimą Tai yra mums brangus dalykai ir todėl mes pasisakėme už šią rezoliuciją. Iš principo mes remiame dviejų valstybių sprendimą. Mes norime, kad būtų tęsiamos darybos dėl taikos ir kad Izraelis ir Palestina dalyvautų šiuose dėrybose, bendradarbiaudami su tarptautinė bendruomenė. Kaip galima būtų padėti šiam procesui? Ką dar galima būtų padaryti? Ir kaip galima būtų padėti Palestinos administracijai tvarkyti savo valstybingumą 67 metų sienose. Ačiū. Aš pasisakiau už šią rezoliuciją, nes ši rezoliucija atspindi Europos liaudės partijos liniją. O EPP, e, Europos liaudės partija, pasisako už dviejų valstybių e, sprendimą. Mes negalime remti organizacijų, kurios gali būti laikomos teroristinėmis ir kurios pasisako už fundamentalizmą. Hamasas yra teroristinė organizacija. Ir ši organizacija naudoja savo tautiečius kaip gyvą skydą. Palestinos administracija turi nutrauk, padaryti viską, kad būtų nutraukti palestiniečių išpoliai. Tik tai tuomet galima bus tęsti dėrybas dėl taikos. Aš norėčiau paraginti abi konflikto pusės susėsti prie stalo ir ieškoti sprendimo. Aš noriu nusiųsti jiems signalą. Taika yra jų rankose. Dėkoju. Toliau ponas Zaradil. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Manau, kad tai buvo klaida. Europos parlamentas dar kartą kišasi į ten, kur jam visiškai nepriklauso kištis. Nei parlamentas, nei komisija neturi kompetencijos pripažinti valstybių. Tai yra labai jautrus, delikatus klausimas. Mes žinome, kad atskirų valstybių narių pozicijos dėl šio klausimo skiriasi. Europos parlamentas, nežiūrint tų delikačių dalykų, bando užsitikrinti bendrą poziciją ir tai yra didelė klaida. Tai e, tik dar labiau apsunkina padėtį. Manau, kad šios dienos balsavimas gali e, sustiprinti radikaliuosius elementus Palestinoje. Europos Sąjunga laikinai, e, jeigu išbraukė laikinai Hamasą iš teroristinių organizacijų ir tai galėtų nuskambėti tarsi parama elementams, kurių neturėtume remti, nes jie užsijima smurtu ir terorizmu. Ir manau, kad taip elgtis buvo didelė klaida. Dabar ponė Dots. Jos nėra. Ponas Brokas pateikė savo paaiškinimą raštu. E, Pone Atkinson. Aš e, kaip ir mano partija, pritarė dviejų valstybių sprendimui. Bet kaip mes galime balsuoti už tai, kad būtų pripažinta viena valstybė, konkrečiai Palestina, kuri pripažįsta, kaip pripažįstama, kad nėra, neturima jurisdikcijos tą daryti. E, reikėtų, kad nebebūtų kenkiama mano šalį ir jūs bandote e, kenkti kitur, kur visiškai neturite teisės kištis. Toliau, ponė Seimur. Neatsiprašysiu dėl to, kad kartojasi, bet kolegos e, Faraš ir kiti e, paklausė paaiškinimo dėl to, ar ES turi teisybę, teisę pripažinti valstybę. E, buvo kvestionuojama ši teisė, bet mes matome, kad vėl ir vėl elgiamasi. Tai dėl to ES neturi turinio. Aš manau, kad taip ir yra. James. Ačiū. Palestinos valstybės pripažinimas yra daug emocijų sukėlęs klausimas ir šiandieną tai buvo. E, pastangos pagirtinos, bet procesas su daugelio trūkum. Dėl to aš susilaikiau. Negaliau pritarti pasiūlymui, dėl kurio ES neturi kompetencijos, taigi neturi galių ES kišimasis dar kartą galėtų pakenkti o ne paremti bendras pastangas išspręsti konfliktą šioje srityje ir dar padidinti įtampą. Simboliniai kažkokie ketinimai ir e, retrospektyvus pateisinimas pasiūlymui yra neprimtinas. Taip pat mes klaidiname piliečius ir e, suteikiame palestiniečiams viltis ir tai yra visiškai nepagrįsta, nepateisinama. E, Aš susilaikiau ir laikiausi toliau tokios pozicijos. Toliau Koburn. Ponas Koburn. Pirmininkė, aš balsau prieš Palestinos valstybę, nes šios valstybės pripažinimas nėra parlamento kompetencijos dalykas. Uh, E, mano kolegai Džeimsui Kaveriui e, parlamento teisės komitetas paaiškino, kad ne ES negali pripažinti Somalilando ar kokios kitos valstybės, e, nes tai būtų ES kaip tautinės valstybės privilegija. Taigi šis pasiūlymas yra neteisėtas, kaip kad buvo raštu paaiškinta. Pirmininkė, reikėjo tai įsiklausyti, bet jūs to nepadarėte. Palestinos e, ar kitų šalių pripažinimas turėtų būti jungtinių tautų ir valstybių e, reikalas. Mes e, taip pat, kaip Britanija, nebalsavome už ES kaip valstybę, bet kaip už prekybinę sąjungą. Šis parlamentas vargu ar gali ką nors iš tikrųjų gerą padaryti. Uh, bando, tegu jisai ir toliau bando mažinti deficitą ir gelbėti žlungantį eurą ir neužsimti tuo, kuo jam nepriklauso. Dėl mano kompetencijų aš perskaičiau rezoliucijos tekstą ir norėčiau pasakyti, kad aš tikrai perskaičiau rezoliucijos tekstą. Uh, Ir uh, aiškiai tas tekstas savo, kad nepripažįstame mes uh, Palestinos, bet išreiškime paramą pripažinimui. Aš jums atsakiau, sako pirmininkas. Gerai, toliau. Plienas. Ne, dar atsiprašau, ponas Kastalio. Ačiū, pirmininkė. Po 77 metų kančių, mirčių, ma, tas ilgiausias, kruviniausias istorijos konfliktas tebėra atvira šaisa viduržėmio jūros regione. Ši rezoliucija tikrai neprisidės prie taikos proceso pabaigos, bet tai yra rimtas žingsnis siekiant teisingumo. Ir džiaugiuosi, kad didžioji dauguma e, būtent tokią poziciją palaikė parlamente. Reikia daryti skirtumą tarp pripažinimo valstybės. Tai yra valstybių narių prerogatyva. E, mes e, nenorime, kad girdėtume kakofoniją ir skirtingas nuomonės valstybių narių. Reikia vienybės, bet tą turi užtikrinti ponė Mogerini. Mes esame tarpininkai. Jeigu ES nerodys ryšto prisidėti prie sprendimo tarp Palestinos ir Izraelio, e, tarp nenorės suburti skirtingas grupės, užtikrinti socialinį teisingumą, tai mes ant savo sąžinės užsidėsime tik tai figos lapą. Pinigų nepakanka. Mes turime daryti viską, ką galime, kad e, mes E, iš, užtikrintume mm, taikos darybas tarp Izraelio ir Palestinos, mes neturime to pamiršti. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos plieno klausimų, ponė Forenza. Mikrofono. E acceso? Perfetto, grazie. Grazie Presidente, come sapete la questione... Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, plieno sektoriaus klausimas mums yra labai artimas, ypač turint omeny tai, kas vyksta plieno sektoriuje Italijoje, e, įvairiose vietovėse. Mes prisidėjome prie debatų šiame parlamente, kai buvo kalbama apie plieno sektoriaus problemas ir patys. Ir dėl Terni patikėme savo pasiūlymą, taip pat susitikome su darbuotojais, kurie atvyko į Bruselį ir į Strasbūrą. Mes stengiamės dirbti kartu, kad patobulintumėm dokumento tekstą, bet to padaryti nepavyko. Norėjome e, susijęti jį su Junkerio investicijų paketu. Tačiau buvo sunku įtikinti ideologiškai ir Europoje, ir už Europos ribų dėl šio klausimo. Manome, kad plieno sektorius turi būti saugomas kaip strateginis sektorius, bet taip pat manome, kad reikia kovoti su socialiniu ir aplinkosauginiu dempingu. Reikia labai rimtų ekologinių reformų. Ir nes vis dar šioje srityje yra labai daug problemų. Ačiū. Aš esu iš Middlesboro plieno miesto, kur tūkstančiai darbų, darbo vietų yra sukurtų e, sunkiosios pramonės taip pat ir pliene, plieno sektoriuje. 90 metais Mano miesto bendruomenė viską darė, kad išsaugotų šį sektorių ir buvo kovojama ne tik tai norint išsaugoti pramonės infrastruktūrą ir, ir turtą, bet mums reikia kurti darbus, darbo vietas tvarioje pramonės rytyje. Mums reikia pripažinti, kad plieno sektorius turėtų būti mažiau teršintis, taip pat sukurti su atitinkamą naują pramonės miestelį ir sukurti daugiau e, darbo vietų. Aš pasirašiau šią rezoliuciją, aš ją palaikiau, nes tai yra aiškus ženklas ir valstybėms narėms ir komisijai įtraukti e, visas šalis tam, kad būtų įgyvenintas Europos plieno veiksmų planas. Ačiū. Prieš išduot, teikdama žodį ponui, poniai Džiufridai, norėčiau pasakyti, kad rytoj po balsavimo bus pasiaiškinimai dėl padėties viduržėmio jūros regione, nes e, be 15.3 turėsiu nutraukti šitą mūsų posėdį, kad pasiruoštumėm sekančiam posėdžiui. Pone Džiufrida. E, Europos plieno sektorius yra be galo svarbus daugybei valstybių narių, todėl yra teisinga jį laikyti prioritetu pramonės politikoje. E, šis sektorius yra labai stambus, sukuria labai daug darbo vietų, todėl ir socialiniai politikoje jis yra labai svarbus. 3300 be galo daug darbo vietų yra sukurta šiame sektoriu. Todėl čia kalbame apie konkurencingumą, apie importą, eksportą ir taip toliau. Ir socialinė atsakomybė ir apsauga yra pats didžiausias prioritetas. Todėl ką bedarytumėm, norėdami paremti šitą sektorių, e, turime pirmiausia pagalvoti apie darbuotojus. Negalima samdyti iš šalies, jeigu nukentės darbuotojai. Todėl labai svarbu mūsų pareiga, kad komisija nepamirštų socialinio dialogo klausimo, kai yra kalbama apie pramonės klausimus. Taip, e, pramonės komisaras pateikė planą E, šitoj sričiai bendradarbiavama su profsąjungomis. E, pone Kapel, daugiau nei 5000 darbo vietų buvo prarasta plieno pramonėje ir dar tūkstančiai bus prarasta, jeigu e, Jeigu bus elgiamasi taip, kaip elgiamasi ponas Ūlė, pirmininkas, šitą įmonę nusprendė perkelti savo e, darbus į JAV, nes Austrijoje e, kaštai yra be galo dideli ir tuo buvo motivuotas toksai įmonės perkelimas. Kalbant apie reikalavimus susijusius su CO2 išlakomis, šie reikalavimai yra labai griežti, 32 milijonus eurų per metus ši įmonė turėjo sumokėti už emisijų leidimus ir visam sektoriu būdingos tokios problemos Europoje. Ir todėl Europos pramonė žlunga. JAF yra visiškai priešinga situacija, jie skatina pramonę, e, o mes pramonė to nedarome ir negalime niekaip susitarti dėl pramonės skatinimo politikos Europoje. Būtent todėl norėjau uh, palaikyti šią rezoliuciją šiandien dėl plėno sektoriaus, kad vėl imtumėmės pramonės gaivinimo politikos. Honorevole Arnatu. Pone Arnautų. Dėkuoju, mes matome, kad dar kartą technokratai Briuselėje turi gerų ketinimų Bet gamyklos yra uždaromos, o tos, kurios išgyvena, ko gero bus netrukus nupirktos kinų ar indų konglomeratų. Galiausiai e, daugiau nei 40 procentų visų mūsų gamybos pajėgumų e, dingo per pastruosius 30 metų, mūsų poreikiai išaugo. Taip yra dėl to, kad ES gina visomis išgalėmis laisvę rinką, vykdo tam tikrą muitų politiką. Ir mes matome, kad šimtai tūkstančių žmonių dirbančių arba dirb, dirbusių metalurgijos pramonėje e, supranta, kad tai yra e, iššūkis jiems. Ir aš manau, kad mes čia turėtume pirmiausia tarnauti žmonėms, o ne uh, elgtis taip, kad to iš mūsų reikalauja finansininkai ar kapitalo savininkai. Pana Bildė nėra Griffin. Thank you. Ačiū. Aš esu įsitikinusi, kad mes, mūsų ūkis galės įsigauti tik tuomet, jei mes turėsime labai stiprią gamybos pramonę. Europos plieno sektorius turėtų būti tvarus ir pelningas. Aš pasirašiau po šią rezoliuciją, raginančią komisiją atsakyti į klausimą, ką jį darys tam, kad apsaugotų visus valstybės narės šį svarbų pramonės sektorių, tam, kad būtų išsaugotos visos ES darbo vietos. Europos komisija turi skatinti ir siekti aukštesnius socialinius ir e, aplinkosaugos standartus visose valstybėse narėse, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais. Komisija turi nepamiršti, kad mes turime kuo skubiau kurti tvarę ir mažai CO2 išmetančią ekonomiką. Reikia išnaudoti visas turimas technologinės galimybės, įskaitant anglies sugavimo ir laidojimo technologijas. Todėl mes raginome komisiją parengti aukštos kokybės novatoriškus e, e, aukščiausių technologijų projektus. Ir kad tam, e, kad tam tą galima būtų padaryti, mums reikia taip pat aukštos kokybės pramonės politikos. Žodis poniai Lopes Bermecho. Ačiū pirmininkė. Mes pasisakėme už šią dokumentą, nes manome, kad plieno sektoriaus bloga padėtis yra todėl, kad e, pramonė yra tvarkoma e, nesilaikant konkurencingumo principų, kaip bandoma sakyti. Ispanijoje pačios stambiausios įmonės, joms kyla dėlė grėsmė, nes stambios tarptautinės įmonės grasina e, verslo perkelimu. Ir ES politika tik tai sustiprina tokius e, reiškinius. Be to finansų ir e, energetikos e, milžinai e, dar prisideda prie šitos situacijos. Ir Tik tai keliose Europos regionuose yra kuriamas, e, kuriamas dėlis BVP. Manome, kad reikia vėl pradėti valdyti pačius pagrindinius sektorius, pirmiausia investicijų programa ir, sie, ir teikiant pagalbą, e, pirmiausiai gelbstint tokias įmonės kaip plieno sektoriaus įmonės. Būtent todėl mes solidarizuojame su Alkoa, Tysenkrup, Elkobas ir Bosal. Buvo darbuotojais, kurie dabar kovoja dėl savo darbo vietų, savo ateities ir šitos pramonės šakos. Ačiū. Kinyčiai. Ačiū, pirmininkė. Plieno sektorius Europoje visuomet buvo vienas iš strateginių prasme svarbiausių sektorių. Ir niekas nebejojo, kad šis sektorius praeitėje suvaidino svarbu vaidmenį. Jis yra taip pat labai svarbus ir dabar. Nuo jo didelė dalimi priklauso mūsų ekonomijos augimas. Mes ką tik patvirtinome rezoliuciją ir joje komisija yra raginama rengti politiką, kuri padėtų šiam sektoriu atsigauti, kuri padėtų jam vėl tapti konkurencingu. Tai yra būtina, nes mes šiuo metu išgyvename krizę ir matome, kad nemažai įmonių dirbančių šiame sektoriuje perkelia savo gamybą kitur. Ypatingą dėmesį reikia skirti aplinkosaugai ir darbuotojų teisėms. Bet to reikia ir finansinių priemonių paketo, kuris padėtų šios sektoriaus pramoniai sugrįžti į rinką ir dirbti joje konkurencingai. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Spirakė. Pone Spirakė. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją, nes aš noriu užtikrinti, kad plieno sektoriuje sukurtos darbo vietos toliau tebe egzistuotų. Aš kalbu ir apie Salonikų e, regioną, ir apie kitus regionus. 2007 metais mūsų pajėgumai gamybiniai sumažėjo 58 procentais. Ir mes matome, kad mes sugrįžome prie 1982 metų skaičių. Ir visi tie pokyčiai vyko nuo 2011 iki 2014 metų. Ir mes matome, kiek pinigų yra skiriama bankams. Situacija tikrai yra dramatiška ir ypatingai sunkiai sekasi darbuotojams. Mes turime pasinaudoti visų savo potencialų tam, kad e, mažintume e, sąnaudas šiame sektorėje. Ir tą naštą, kuri e, tenka valstybėms narėms remiant šį sektorių. Be to mums reikia taip pat padaryti kažką, kad Europoje pagaminti plieno produktai būtų uh, konkurencingi. Dėkoju, dabar posėdis yra sustabdomas iki 15 valandos.